amžiaus mergaitė ir nesuprantate, kas jūsų laukia. Ir vieną dieną jūs pašaukė, e, jūs e, suriša ir jūs negalite netgi verkti ir <clears throat> jūs matote aštrų peilį ir be jokios priežasties jums pašalinamas klitoris. 2 milijonai moterų ir mergaičių visame pasaulyje tampa e, šių bjaurių nusikaltimų E, aukomis iki 15 metų amžiaus. E, noriu aiškiai pasakyti, kad tokie barbariški papročiai negali būti niekai pateisinami, nei remiantis tradicijomis, nei kultūra, nei religiniais įsitikinimais. Palaikau komisiją jos kovoje, siekiant išnaikinti lytinio organų žalojimą. Kiekvienais metais milijonams mergaičių kyla tokia grėsmė, būtent dėl to ES privalo šiai praktikai kaip man greičiau padaryti galą. Ačiū. Ponas Helvini dabar Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės. Ačiū. Čia mes kalbame apie barbariškas tradicijas ir veiksmus, apie tai jau daugelis kolegų kalbėjo, manau, kad pirmiausiai turime kalbėti apie prevencijos svarbą šiame kontekste. Džiaugiuosi, kad atrodo, kad vertimas neveikia. Jūs galite pradėti kalbėti nuo pradžių, ponė Helvinė. Tikiuosi, kad dabar jau vertimą girdite. Gerbimi kolegos, norėjau pasakyti, kad e, šie veiksmai vertintini kaip e, patingai didelio barbariškumo. Reikia jums padaryti galą, tačiau mes turime susitelkti į užkardimą. Pone Kanku pasiūlė tikrai gerą iniciatyvą. E, pristatė, mes sustikome su jaunosios Kenijos kartos atstovėmis ir tikrai būtina šį dialogą toliau plėtoti vien Afrikoje. Skaičiai lytinių organų žalojimo sukrečiantis ir daugelis mergaičių jaunesnių nei 14 metų tampa šių veiksmų aukomis, taigi turime plėtoti dialogą bendrabiavimą su Afrika, kad pakeistume situaciją. Pirmiausiai turime saugoti tas merginas ir moteris, kuriams kelia didžiausia lytinių organų žalojimo grėsmė, nes tie veiksmai nieko bendro neturi su religiniais įsitikinimais ir mes turime dėti žymiai daugiau pastangų švietimo srityje tam, kad pagerintume mergaičių padėtį UNESCO surinko atitinkamus duomenys ir jais remiantis e, e, daugelis e, mergaičių Afrikoje neturi galimybių lankyti mokyklos ir tą situaciją reikia keisti, bendrabiavant taip pat ir su religinėmis institucijomis. Ačiū. Dabar Europos Liaudės partijos frakcijos vardu ponas Polčiak kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš palaikau kolegas, kurie kalbėjo prieš mane. Moterų lytinių organų žalojimas yra barbariškas veiksmas, yra nusikaltimas ir jam nėra jokio pateisinimo, ar jis būtų susijęs su kultūriniais įstikinimais, e, papročiais, tradicijomis ar e, pasitelkus kitas priežastis. Aš man gėda dėl to, kad mūsų kultūrinėje erdvėje Europoje e, šis reiškinys kelia vis daugiau problemų. Iš tikrai sunku tuo patikėti. Taip, Europoje e, e, egzistuoja uždaros bendruomenės, e, naujų atvykėlių bendruomenės, tačiau nepaisant to turime pripažinti, kad Šis liūdnas vaizdas yra dėl mūsų policijos institucijų, kitų tarnybų netinkamos veiklos ir būtina e, šios veiksmus pasmerkti. Ir privalome sustvarkyti savo kieme ir e, po to pasitelkti diplomatinius kanalus ir priemonės, e, kad darytume įtaką savo partneriams trečiose šalise. Mano vertinimu, komisijos iniciatyva nusipelno paramos ir, kaip minėjau, būtina e, dėti didžiulės e, diplomatinės pastangas, kad žmonės suvoktų, jog e, lytinių organų žalojimo praktika yra nepriimtina. Helena Dalį dabar kalbės komisijos vardu. Thank you. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pirmininkaujančiai šaliai už indėlį į šią diskusiją. Dėkoju Jums visiems už pasisakymus. Iš tiesų išgirdau, kad esama bendro noro kovoti su moterų lyties organų žalojimu. Mane tai drąsina. Mes visi kartu spręsime šį klausimą. Atsižvelgsiu į jūsų mintis, plėtojant naują lyčių lygybės strategiją ir um, noriu padėkoti Jums už Jūsų išreikštą paramą. Dėkoju parlamentui ir bendradarbiausime ir ateityje. Ne vienas iš gerbiamų parlamentarų minėjo ir aš tikiuosi taip pat, kad likusios šešios valstybės narės ratifikuos Stambulo konvenciją. Pagal Stambulo konvenciją šalis turi kriminalizuoti šią praktiką, taip pat ir tokių pažeidimų pirkimą. Taigi aš tikiuosi, kad ES pavyks šios kadencijos metu ratifikuoti Stambulo konvenciją. Bet žinoma, aš tikiuosi jūsų paramos įtikinant dar nepasirašiusias šalis tą padaryti. Mes turime nepamiršti, kad tai, kad moteris ir mergaitės neturėtų būti verčiamos laukti. Ačiū Jums. Dabar žodis Tupurainen. Prieš suteikiant Jums žodį norėčiau padėkoti Suomijai kaip pirmininkančiai šaliai ir Jums už pastangą stiprinti Europą. Ačiū, ponė pirmininkė gerbėmieji nariai, ponios ir ponai, 2020-ieji atrodo bus tie metai, kuris, per kuriuos vyks daug svarbių dalykų. 25-asias Pekino deklaracijos metinės spręsime, e, švesime taip pat 5-asias tvaraus vystimosi tikslų metinės, paminėsime 20-asias Junktinių tautų saugumo rezoliucijos dėl moterų taikos ir saugumo metinės ir galiausiai paminėsime Europos strategiją dėl moterų lygybės. Vasario mėnesį mes spręsime, švesime tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimo dieną. Ponios ir ponai, sustabdykime šią praktiką visos moteris ir mergaitės turėtų gyventi laisvai ir saugiai. ES ketina prisijungti prie konvencijos, prie Stambulo konvencijos. Taigi Stam, Suomija ragina visus veikėjus skirti dėmesio Europos išorės ir vidaus politikos suderinamumui. Reikia kovoti su visomis smurto prieš moteris ir mergaitės formomis. Tai yra susiję su pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams teisėms. Suomija, kaip pirmininkaujanti šalis, dėjo pastangas, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Mes raginome tas šalis, kurios dar nėra pasirašysios ir ratifikavusios šios konvencijos taip pasielgti. Nebejoju, kad Europos parlamentas, jūs, atstovai ir toliau imsitės lyderio vaidmens, siekdami mūsų pagrindinių tikslų. Ačiū Jums už šias diskusijas. Man didelė garbė baigti Suomijos pirmininkavimą šiuo svarbiu klausimu. Pirmininkė, leiskite man visiems Jums padėkoti už tokį ypatingą rudenį. Iš tiesų buvo labai įdomu lankytis parlamente, svarstyti visus įdomius klausimus. Daugybę valandų praleidau tiek taryboje, tiek plenarinių posėdžių salėje Strasbūre ir Briuselėje ir iš tiesų buvo verta dirbti kiekvieną minutę. Ačiū Jums, ačiū visiems. Mūsų pirmininkavimas ateina į pabaigą, tačiau kova už žmogaus teisės, kova už demokratiją ir teisinę valstybę tęsiasi. Ačiū visiems, linkiu Jums um, džiaugsmingų šventų kalėdų kartu su savo šeimomis. Ačiū. Ezzel a vitát lezárom. Taigi, baigiame diskusijas. Sario mėnesio plenarinėje sesijoje balsuosime e, šio klausimu, dėl šio klausimo. Kitas e, plenarinės sesijos posėdis e, prasidės rytoj ketvirtadienį nuo 10 iki 14 ir po to nuo 14 iki 16 valandos darbo galite, su darbo tvarkė galite susipažinti Europos parlamento interneto svetainė. Šį posėdį baigiame. Ačiū.